Bene, iniziamo i nostri lavori pomeridiani che vedo solo. Gerbiami kolegos, pradėsim darbą. Šįryt dirbome labai intensyviai. Šią popietę viskas atrodo ramiau. Pradėkime nuo šios popietės pirmo darbo atvarkės punkto. Ir tai yra Socialinio verslo iniciatyva socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų ekonomikoje. Ponas Marcinkievič yra pranešėjas šiuo klausimu, tačiau salėje jo nemačiau, tad pasisakys ponia Hubner. Dziękuję bardzo. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, aplinkybė susiklostė taip, kad mūsų kolegai teko atstovauti Lenkijai futbolo komandos sudėtyje. Jie ką tik pasiekė pirmą pergalę, lauksime, kaip jiems seksis toliau, tad aš jį maloniai pavaduoju dėl šių aplinkybių. Pranešimo projektas yra skirtas socialinėms įmonėms. Norėčiau paminėti šiek tiek, kokio pobūdžio tai yra įmonės. Tai yra tos įmonės, kurių tikslas yra pasiekti socialinės naudos. Ir tam jos e, pasitelkia įvairias priemonės ir verslo pasaulio metodikas. Jų juridinis statusas gali būti labai įvairus, tai gali būti ir kooperatyvai, tai gali būti ir profesinio aktyvumo E, kažkokios įstaigos, savišalpos kasos, tai gali būti nepelno siekiančios įmonės ar kitokios, kitokios sudėties dariniai. Kai kurios nevyriausybinės organizacijos taip pat yra laikomos socialinėmis e, įmonėmis, jeigu jos vykdo ekonominę veiklą. Taigi Kas yra būtinga šioms įmonėms? O būtent tai, kad savo pelną tokios įmonės skiria socialinėms reikmėms, tos įmonės teikia viešas paslaugas, labai aukštos kokybės paslaugas, jos dirba vietos bendruomenių labui ir galiausiai tai yra tos įmonės, kurios daugeliu žmonių vėl padeda atrasti ekonominę nepriklausomybę ir žmogišką į orumą. Tos įmonės tarnauja žmonėms, negaliems žmonėms, sergantiems. Tų įmonių, socialinių įmonių tikslas ir yra toks, kad tie žmonės vėl galėtų sėkmingai sugrįžti į darbo rinką. Kartais e, tos įmonės įdarbina protiškai neįgalius asmenys, kurie gali dirbti ne visokį darbą, Tačiau socialinės įmonės būtent sudaro tokias galimybės tiem žmonėms dirbti ir užsidirbti, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į mūsų visuomenę. Tad iniciatyvą dėl socialinių įmonių, kurią pasiūlė komisija, mes vertiname labai palankiai. Tai yra labai svarbi grandis ekonomikoje, dažnai nepakankamai vertinama. Tos įmonės vaidina didžiulį socialinį vaidmenį. Jų tikslas nėra pelno kaupimas, tai yra visiškai antrailis dalykas, tos įmonės laikosi demokratinių taisyklių, jų tikslas yra socialinė sanglauda, joms būdingas yra aukštas inovacijų lygmuo bei įsitraukimas į tą veiklą, kurią jos vykdo. Socialinės įmonės, nepaisant jų indėlio į socialinį gyvenimą dažnai susiduria su daugeliu problemų, joms sunku gauti finansavimą ir dažnai investicijoms finansuoti e, tos įmonės patiria buhalterinių sunkumų ar biurokratinių kliūčių, dėl to jums yra nelengva. Ir jos negali pasinaudoti visomis galimybėmis. Būtent dėl to Mes džiaugiamės komisijos siūlymų, siūlomų projektų. To projekto tikslas yra išplėsti galimybės tokioms įmonėms gauti finansavimą. Numatyti naujas finansavimo priemonės socialinėms įmonėms ir džiugina ir tai, jog ketinama sukurti Europos fondą e, socialinėms įmonėms. Ir taip pat e, fondus, kurie, galėtume sakyti, yra bendrų įmonių e, tipo. Kitaip tariant, ten ketinama kombinuoti privatų kapitalą, rizikos kapitalą. Į, įmonių, socialinių įmonių veikla dažnai yra e, rizikos veikla, tačiau ta veikla turi didžiulę pridėtinę vertę, tai labai vertinga veikla visuomeniai. Tad iš tikrųjų reikia užtikrinti įvairius finansavimo šaltinius toms įmonėms. Dar viena paskata toms įmonėms būtų buhalterinės apskaitos supaprastinimas. Mažoms ir vidutinėms įmonėms e, šių įmonių kategorijoje e, iš tikrųjų nelengva, kadangi tai nėra pramonės milžinės, dažnai tai yra nedidelės įmonės, kurias įkūrė uh, E, keletas geros valios žmonių, kur dirba viso labo keli darbuotojai. Aš jau minėjau, kokiu, e, kokią naudą duoda šios įmonės, tačiau dažnai tos e, įmonės nėra tinkamai vertinamos, o būtent dažnai taip nutinka dėl įvairių prietarų, įvairių įsitikinimų iš ankstinių, tad mes džiaugiamės, kad Europos komisija sutinka keisti požiūrį į socialinės įmonės. Ir tas požiūris keisys įmantis konkrečių veiksmų, užtikrinant informavimą, kad visuomenė daugiau žinotų apie šias įmonės visoje Europos Sąjungoje. Mes norėtume, kad informacija apie socialinės įmonės būtų skleidžiama visur. Norime, kad socialinės įmonės galėtų iš tikrųjų e, imtis naujų projektų ir įrodyti savo naudą. Manau, kad skaičiai dabar yra tikrai labai iškalbingi, nes socialinės įmonės sudaro 10 procentų visų Europos įmonių. Jos yra įkūrusios 100 tūkstančių darbo vietų. Ir iš tikrųjų tos mm, įmonės, tai nedideli kooperatyvai, sudaro didžiulį potencialą, tad jas reikia iš tikrųjų remti. Tikiuosi, kad šis projektas bus nukreiptas teisinga linkme ir mes galėsime e, sėkmingai dalyvauti šio projekto tobulinime. Esame atviri visiems siūlymams, kuriuos jau kolegos pateikė šiam projektui. Dėkoju. Sėdėm ora, ne parola, raportero umbra. Labai ačiū. Toliau šešėliams pranašėjams žodis. Pirmiausia, Patricija Toja. Ačiū pirmininkė. Manau, kad parlamentas gali didžiuotis šią iniciatyvą. Tai yra komisijos veiklos sritis išaugusi iš parlamento parengto pranešimo socialinės ekonomikos tema. Taigi mes Laukime, kol komisija parengs tam tikras gairias šioje srityje. Daug kalbame apie socialinę ekonomiką, tačiau realių veiksmų kol kas nėra. Taigi laukiame komisijos iniciatyvų Labai džiaugiuosi tos, kas buvo, kas buvo čia pasakyta. E, ir mes tam pritarėme, bet kai kurios dalykus reikėtų pabrėžti smarkiau, nes tai yra svarbi iniciatyva. Porą dalykų. Kai kas kolegės, kurie atstovauja pranešėją, buvo paminėta. 1. Kodėl ITRE komitetas pritarė šiams nuostatams? Kalbame apie ekonomikos subjektus. Mes vertiname e, tuos subjektus kaip ekonominius veikėjus. Taip, jos yra socialinės e, bendrovės, tačiau jos veikia rinkoje nors pelno siekimas nėra svarbiausias jų tikslas. Tai yra verslo įmonės, kurios kuria darbo vietas ir prisideda prie gerovės, bet nesiekia pelno kaip svarbiausio tikslo socialinio verslo apibrieštis yra pakankamai gerai čia išdėstyta, gerą apibūdinama. Pateikti gana sunku, kad būtų atspindėtos, atspindėta realybė įvairiose mm, valstybės narėse ir čia pateikta apibrieštis yra pakankamai gera, nes kalbant apie socialinį verslą, socialinį verslą reikia turėti galvoje kad tais teisės aktai valstybės narėse gali skirtis. Projekte kalbama apie finansavimo klausimus, apie tai, kad tos įmonės turėtų galėti pasinaudoti finansinėmis priemonėmis, taip pat švietimo galimybėmis, mokymo galimybėmis. Kartais norų yra nemažai, tačiau neužtenka pinigų mokyti įvairius darbuotojus. Todėl reikalinga, reikalingi tam tikrai mokymai, kaip tokį verslą plėtoti. Kitas svarbus aspektas yra naujovės, naujovių skatinimas. Tokiams įmonėms taip pat reikia naujovių Reikia mokytis patirties, kaip tokį verslą plėtoti. Todėl būtų naudinga keistis patirtimi ir tai būtų nebloga naujovė. ir tai padėtų gerinti ir jų darbo kokybę. Dažnai. Dažnai manoma, kad tai yra žemų lygio įmonės, bet ne, tai nėra tiesa, nes aš esu mačius labai aukšto lygio tokio pabudžio įmonių. Dažnai mes susidurime su žmonėmis, kur, dirbančiais tose įmonėse, kurie sugeba dirbti, pavyzdžiui, atitinkamuose tarnybose, e, savivaldos struktūrose ir tam reikalinga sukurti e, novatoriškus polius. Ir dabar norėjau paminėti konkursų aspektą. Na, nesakyčiau, kad reikėtų e, tas įmonės kažkaip perdėtai skatinti vykstančių konkursų metu. Ne, tačiau nereikėtų ir iš karto jų atmesti kaip netinkamų. Ta, a, a finti soggetti sociali che poi sfruttano la loro manodopera e non invece ad aiutare questo tipo di imprese. Yra tokių žmonių, kurie būna eksploatuojami, tuo tarpu tose įmonėse, socialinėse įmonėse dirbantis žmonės turi būti kaip tik palaikomi ir remiami. Taigi aš manau, kad ši iniciatyva yra įdomi, nusipelnanti mūsų dėmesio, na ir galėsime pridurti dar štai ką Komisija turėtų elgtis konstruktyviai, nes dažnai kalbam apie nedarbą, o to pabudžio struktūros kaip tik ir padėtų e, vėl į darbo rinką, į profesinį ratą gražinti tuos žmonės, kurie šiaip paprastai darbo rinką patekti negali. Tai jiems yra naujos galimybės. Ačiū kolegijai Toje, sako pirmininkė. Pone Varija, prašau. Eh, labai ačiū, ponia pirmininkė. Šis komisijos pateiktas pasiūlymas yra labai įdomus ir yra svarbus, kaip minėjo mūsų šelnė pranešėja. Komitetas nemažai šioje srityje yra nuveikęs. Jeigu pažvelgsime į tokią įmonę, tai ji turi dvigubą poveikį, nes bet koks pelnas yra reinvestuojamas į bendrovę ir be to turime socialinį aspektą. Kaip sakė pranešėja, kalbame apie 10 procentų tokių bendrovių tarp visų, 11 milijonų darbo vietų. Na ir žmonės, kurie neranda darbo niekur kitur, dažnai kreipiasi socialinės bendrovės. Tačiau palyginti su kitomis, su, su, su, su įvairiais fondais, reikia patikimos informacijos apie tas socialinės įmonės, informacijos apie jų vystamą veiklą. Tačiau vienas esminis klausimas kyla toks. Jeigu tokias bendrovės gauna, gauna E, finansavimą iš socialinio verslo fondo, tai būtent socialiniai verslininkai turėtų gauti tas lėšas. Tačiau kaip galima būtų palengvinti ir kitokį investavimą, kad mažesni investuotojai galėtų kreiptis tokias bendrovės. Beje, be to reikia pabrošti tokius dalykus kaip naujovės, tai yra labai svarbu tokioms bendrovėmis. Žinoma, jos, e, joms vadovauja profesionalai, kuriems reikalingas e, tinkamas mokymas. Na ir tokios bendrovės, aišku, mums gali padėti spręsti problemas ir kurti darbo vietas e, pačių darbuotojų iniciatyva. Norėčiau, kad komisija atskaitų į šį klausimą. Taip. Euh, Aš taip pat norėčiau paremti šį pranešimą. Jis iš tikrųjų atspindi komisijos požiūrį, mūsų požiūrį į šias įmonės ilgą laiką. Socialinės įmonės buvo laikomos kaip našta, kaip vieta, kurioje šiaip netaip gali išgyventi. Na, o šiandien suprantama, kad moderni ir civilizuota ekonomika Europoje turi apimti tris sektorius. Vienas sektorius tai turi būti privatus prekybos sektorius, antras viešųjų paslaugų sektorius, kuris būtų kokybiškas ir pakankamai įvairus, ir trečias sektorius turi būti socialinė ekonomika. Kitaip tariant, turi būti tokios, tokių įmonių, kurių tikslas nėra maksimalaus pelno gavimas. E, tiesiog to, tai turi būti tos įmonės, kurios e, dirba socialinėms reikmėms. Tos įmonės neapsiriboja tuo, kad teikia labdarą kažkam, kad bando integruoti ilgalaikius bedarbius ar neįgalius asmenis. Tai yra tik vienas iš tų įmonių aspektų. Yra ir tokių įmonių, kurios veikia visiškai normaliai, kurios tiesiog laikosi tokios filosofijos. Mano šalyje, Prancūzijoje, yra savišalpos kasų, yra draudimo bendrovių, yra bankų, kur dirba kvalifikuoti darbuotojai, netgi labai kvalifikuoti darbuotojai. Tačiau tos įmonės yra arba kooperatyva, arba savišalpos kasos, kitaip tariant, įmonės, kurių tikslas svarbiausiasis nėra kapitalo kaupimas ar maksimalaus pelno gavimas. E, savišalpos kasų ir draudimo atveju tai ypač populiaru. Na ir puiku, kad tokia logika taip pat egzistuoja. Reikėtų, kad tos įmonės pagaliau būtų reabilituotos, pradėtos vertinti kitaip, reikėtų, kad ES skatintų tokių įmonių e, kūrimą ir kad tam būtų numatytas ir reikiamas finansavimas. Pritariu išsakytiems siūlymams kurių tikslas yra eiti toliau negu išdėstyta pateiktose iniciatyvose. Tačiau noriu pasveikinti pranešėją ir jo pranešimą ir manau, kad galėsime dirbti jo pagrindu toliau. Dėkoju. Grazie, dam Nibler. Ačiū toliau, ponė Nibler. E, dziękuję bardzo kolegom za cenne uwagi. Panie Hubner, atsiprašau. Nibler, oh sorry. Mi scusi, madame. Scusa, <laughs> madame Nibler. Merci. So sorry, we, we, we, no, we are sitting so close together, you know, that's fine. sorry. Ich habe nur, ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe nur eine ganz äh, kurze. Ačiū, pirmininkė. Trumpai noriu pakomentuoti. Noriu padėkoti už, kolegijai už puikią nuomonę ir jos pristatymą. Ir mano požiūris šiuo klausimu daugeliu aspektų supra, su, sutampa. Socialiniai aspektai, socialinis verslas yra labai svarbus. Ir reiktų užtikrinti paramą to, to, šioje srityje aktyviems asmenims. Parlamentas ateityje galėtų būti iniciatyvesnis šiuo klausimu. Ir kalbant apie, pavyzdžiui, e, viešųjų pirkimų sektorių, tą, to galėtume siekti. Socialinis, socialinės įmonės niekada nebus konkurencingos ir niekada negalės konkuruoti kainomis ir tuo požiūriu e, lygios galimybės joms neužtikrinamos. Kalbant apie viešojo sektoriaus išlaidas, vyriausybės išlaidas, šiam sektoriu turėtų būti suteikti šansai. Ne tik tai tuo atveju, jeigu ten dirba e, asmenys su negale. Reiktų pasiūlyti kitų privalumų kažkokią tai įdėkti taškų kaupimo sistemą. Nes nemanau, kad tos įmonės e, turi galimybę dalyvauti lygiamis teisėmis, kaip pavyzdžiui, skelbiami viešieji pirkimai. Ačiū. Pone Nibler. Pone Kortinės. Ačiū atėjau į šį posėdį, nes buvau socialinių reikalų komiteto klausime. Bet norėčiau pasveikinti Jūs parengus šį dokumentą, kalbant apie Ispaniją. Jeigu pažvelgsime į kooperatyvus ir socialinės įmonės, tai jiems jie puikiai veikia, jie suklėstėjo, nes daugelis mokytojų įsteigė savo kooperatyvus. Ir jie, taigi šio tipo įmonės ypač pasiteisino švietimo sektoriuje. Mes išgyvenome, išlikome ir iš... mokyklų skaičius išaugo 40 procentų, kuomet mokytojai yra verslo partneriai mokyklose, jie be abejo suinteresuoti, labiau suinteresuoti kokybiškų švietimu. Tačiau mažai yra e, erdvės manevrams, kalbant apie investicijas. Pa, pavyzdžiui, galime kalbėti apie sveikatos sektoriaus reformą Portugalijoje. Jis buvo vykdomas panašia kryptimi. O kalbant į Ispaniją, galime kalbėti apie socialinės įmonės ir jų partnerius. Kai buvau Ispanijos regionės valdžios narė, mes e, kūrėme e, darželių sistemą. Miesto taryba skyrė patalpas, o pačiu tuo darželiu rūpinosi socialinės įmonės. Jos reinvestavo ir visas kitas lėšas ir pelną. Ir norėčiau pasveikinti jūs parengus šį pranešimą ir taip pat pasveikinti pranešėją. Ačiū, Kristina. Pone Kukovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat pagidaučiau, kad būtų vertimas į slovėnų kalbą. Galbūt tai yra, tai taip bus sukurta naujų socialinių paslaugų galimybė šiuo atveju. Turime kalbėti apie skirtingas tradicijas ir praktiką. Ir e, gerosios, pažangiosios praktikos pavyzdžių sklaida socialinėse įmonėse, nes daugybė jaunų žmonių ir pagyvenusių žmonių nesupranta, ką tai reiškia, socialinės įmonės, kas jos yra. Nebejoju, kad turime jiems parodyti arba surenkti daugiau viešųjų klausimų ir pakviesti į juos žmonės, kurie yra sukupę pažangios praktikos šioje srityje. Ir tai tikrai gera galimybė paslaug, siūlyti paslaugas, nes ES vis ir atsilieka nuo JAV paslaugų sektoriuje ir čia yra inovacijų niša. Taip pat, kaip užtikrinti paslaugas pagyvenusiems žmonėms. Tai galėtų būti aukštų technologijų paslaugos, informacijos technologijomis grįstomis paslaugos, grįst, grįstos paslaugos. Ir kas galėtų tapti pagrindiniais socialinių įmonių klientais. Aš žiūriuosi galimybę pasisakyti angliškai, bet ateityje bevelyčiau klausytis, turėti galimybę klausytis vertimo į slovėnų kalbą. La parola. Ačiū. Ačiū Jums už kantrybę. Ponas Helmeris, ačiū pirmininkė girdėjome, kad e, europiečiai dažnai nesupranta, kas yra socialinis verslas. Norėčiau aš taip pat iškelti ranką, nes ir man taip pat tai neaišku. Turiu pasakyti, kad pasiklausiu šios diskusijos, dar labiau susipainiojau. Girdėjome, kad e, sakant, kad šios socialinės verslo organizacijos negali tikėtis būti konkurencingas, Ir bent jau viešosiuose pirkimuose joms reikėtų suteikti pirmenybę, net jeigu jos nėra konkurencingos. Ir po to girdėjome, kad socialinės įmonės ar jų grupės, e, grupės e, pigiau valdyti ir todėl jos yra dar konkurencingesnės. Taigi norėčiau sužinoti, ar čia yra kažkokia e, paramos subsidijų sistema, ar tai yra geras būdas organizuoti ekonominę veiklą. Ačiū. A, toliau steiksime žodį komisijai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, komisijos vardu leiskite padėkoti už pasisakymus Europos parlamento nariams, nes jie atitinka prasme ir filosofiją tą, kurią išreiškė Europos komisija, rengdama savo iniciatyvą socialinėms įmonėms. Norėčiau pabrėžti štai ką. E, ši į nuomonę pramonės komitete sulaukė didžiulio susidomėjimo Europos komisijai E, socialinės įmonės, socialinė partnerys Europoje yra labai rūpimi dalykai. Jis siekia toliau negu tik socialinių paslaugų teikimas, ne tik paslaugų teikimas e, pažeidžiamiems žmonėms ar ne tik pažeidžiamų žmonių įdarbinimas. Mums tai yra svarbus Europos ekonomikos sektorius. Ir iš tikrųjų Tai yra tos įmonės, kurios siūlo tvaresnį ekonomikos vystimosi modelį ir atsparesnį modelį, e, nes tos įmonės lengviau atsispiria dėl lokalizavimo, perkelimo į kitas šalis grėsmiai ir ekonominėms įvairioms grėsmėms. Pramonės politika Europoje turi keistis, jų jos tikslas turi būti perdaryti šiek tiek plačiają prasme ekonomikos sąrangą. Būtent dėl to Europos komisija pateikė visą eilę siūlymų ir jos buvo įgyvendintos iš dalies įgyvendinant socialinių e, įmonių e, įvairius aspektus. Socialinis verslas ketina pritraukti daugiau privačių investuotojų. E, kad būtų galima plačiau propaguoti socialinės įmonės Europoje. Europos komisija pateikė siūlymus peržiūrėti konkursų organizavimo taisyklės. Ir čia siūloma e, atkreipti dėmesį į tam tikrų paslaugų kokybę ir ne tiek e, kalbėti apie finansinius aspektus, e, kad tos įmonės, kurios prisideda prie visų Europą 2020 e, tikslų siekimo, kad tos iniciatyvos būtų sėkmingai įgyvenintos ir kad tos įmonės sulauktų pagalbos. E, svarbus yra inovatyvesnis ekonomikos augimas, kadangi tos įmonės e, yra inovatyvios, pirmiausia, socialiai inovatyvios. Kai kalbame socialinės inovacijas, mes kalbame apie visą eilę įmonės valdymo dalykų apie paslaugas ir produktus, kurios gali paplisti visoje ES ekonomikoje. E, tai prisidės prie ekonomikos augimo. Norėčiau tarti dar keletą žodžių atsakydamas parlamento nariui, kurio pavardės neįsiminiau. Dabar Perinu į anglų kalbą, sako kalbėtojas. Norėčiau pabrėžti štai ką. Europoje egzistuoja e, požiūrių įvairovė į socialinę į įmonės ir socialinę ekonomiką. E, yra nemažų skirtumų tarp valstybių narių ir net pačiame socialinių įmonių sektoriuje yra įvairių įmonių kai kurios iš jų yra pelningos, kai kurios yra nepelningos, kai kurioms gali prireikti valstybės paramos, subsidijų, o kitoms vis didesniam jų skaičiui, kurios siekia save išlaikyti ir remtis tvaraus verslo modeliu, tokios paramos nereikia. Mes stengiamės paremti jų pastangas. Mes taip pat e, siekiame paraginti, paskatinti socialinės įmonės atsisakyti subsidijų kultūros ir puoselėti verslumo kultūrą. Daugelis tokių įmonių veikia, pavyzdžiui, asociacijų modeliu. Ir daugelis jų uh, E, dėl to, kad jos sukuria papildomą vertę visuomeniai, savaime, laiko savaime suprantamų dalykų, kad jos gali pretenduoti į subsidijas iš valstybės. Taip dažnai yra. Tačiau kartais tos pačios priemonė, įmonės e, europietiškų kam, europietiškų supratimų, tos įmonės gali plėtotis e, pasir, pasirinkusios tvaraus verslo modelį ir išplėtoti savo administravimo ir, ir e, valdymo gebėjimus. Mes manome, kad egzistuoja nemažas potencialas, niša šioms įmonėms tapti tikromis rinkos veikėjomis. Tapti tikromis konkurentėmis ekonomikoje. Ir visos šios įmonės jų įvairovė nekelia jokių prieštaravimų ir dažnai jos, jos manome, gali prisidėti prie ES ekonominio atsigavimo ir esame pasirengę komisijos vardu sakau atsakyti į klausimus, kurių gali turėti Europos parlamento nariai, svarstydami apibriešties klausimus ir svarstydami, kokiu veiksmu galima imtis, kad paremtume tas e, įmonės. Uh, rinkų direktoratas ir užimtumo direktorato e, darbuotojai yra pasirengę aptarti šios klausimus su parlamento narys bet kuriuo metu. Ačiū. Dabar žodis vėl poniai Hubner. Labai ačiū. Dėkoju visiems kolegoms už jų indėlį, kuris rodo, kad socialinis verslas gali plėtotis. Ši diskusija parodė, kad tai, ką turime, tai yra tam tikras verslas. Tačiau reikia suprasti, kad nebūtina Verslas nėra tik tai pelnas. Bendras, bendra nauda taip pat yra verslas. Ir aš suprantu, kad ši, šiame kontekste komisija siūlė plėtoti, plėsti šią temą. Ir visos tos socialinės įmonės, kurios e, vykdo tipinį verslą, kuris, kurio nesakėme ne tik tai pelno. Taigi, ką gauname iš socialinio verslo yra svarbu, nes tai leidžia suteikti žmonėms darbą, tuomet nereikia jiems valstybės paramos. Labai svarbus e, dalykas, kuris buvo paliestas taip pat, tai yra parama tokiam verslui. Taip, paramos tokiam verslui reikia, subsidijų forma. Ir turime suprasti, kad e, tas mažasis verslas e, veikia vietinių lygmenių. Ir uh, kaip galima arčiau žmonių. Tikrai turime pabrėžti ir e, mokymo svarbą, kaip minėjo daugelis kolegų. Tai yra tinkama mokyma tiems, kurie užsima socialiniu verslu. Jie turi mokėti verslą valdyti, valdyti jį kasdien. Mano šalyje yra pavyzdžių, kai žmonės tiesiog atsiranda visuomenės periferijoje, pakraščiuose. Nebūtinai čia kalbame apie kažkokį na, visuomenės atlikas, tai yra paprasti žmonės, kurie netekia darbo ir jiems sunku grįžti į darbo, viet, darbo rinką. Tokios įmonės gali jiems padėti. Labai ačiū. Taigi, rytoj 12 val. 12 val. yra galtinis terminas pakeitimams. Balsuojama į trie komitete bus prižalio 19 dieną. O Balsavimas, balsavimo terminas data plenarinė sesija dar nenustatyta. Toliau pereiname prie kito klausimo, tai yra Erasmus visiems. ES švietimo mokymo jaunimo ir sporto programa. Mūsų pranešė yra mūsų Silvija Adriana Tikau ir jai dabar žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Erasmus visiems programa apima švietimą, mokymą, jaunimo ir sporto programas. Ir čia siekiame pasiruošti mokymai visą gyvenimą. Ši programa pratęsė esamas programas Erasmus Mundus, Alfa ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programą. Noriu pabrėžti tą faktą, kad visų programų integravimas į vieną reikštų supaprastinimą, bendras taisyklės, kurios būtų vienodai taikomas visose valstybės narėse ir mažiau biurokratijos. Tie elementai, kurių, tie elementai, kurių planetas prašo visoms ES programos. Biudžetas 14-20 metų laikotarpiui sudaro maždaug 17,3 milijono eurų, iš kurių 20, 65 procentai bus skirti mobilumui ir švietimui, 16 procentų bendradarbiavimui, 4 procentai politi, polit, politinės reformos paramai, 2 procentai administracinėms išlaidoms, 318 milijonų bus skirti skirtos Žan Mone veiklai ir 238 milijonai priemonėms sporto srityje. Be to maždaug 1,8 milijardų eurų bus e, numatyta iš vairių išorės priemonių skatinti tarptautinę aukšto išvietimo dimensiją. Aš pateikiau keletą pasiūlymų. Pirmiausia, mes pritarėme programos supaprastinamui ir visų minėtų programų sujungimo į vieną, nes tai reikštų mažiau, mažiau biurokratijos tiems, kurie naudojasi programomis. Na ir tarp mano patiktų pakeitimų galėčiau paminėti pramonės politikos įtraukimą čia taip pat, nes pramonės politika taip pat remiasi moksliniais tyrimais ir naujovėmis ir nevyriausybinės organizacijoms galimybė pasinaudoti šiomis, šiomis programomis, ypač NVO, kurios dirba su jaunimu įvairiose šiose strityse, panaudojant informacinę technologiją, kad būtų galima palengvinti prieigą prie programą žmonėms su negale, ar žmonėms turinčiams e, e, fizinių, ekonominių, geografinių, kultūrinių problemų. Mes norime, kad e, absolventai, norintys gauti paramą studijams kitoje šalyje, aš paprašiau dėl to pakeisti kriterijus minimus 5 ir 11 straipsnėje ir paprašiau išbraukti, išbraukti kriterijus dėl finansavimo valdymo nacionalinės agentūrose pagal 6 straipsnėje dėl pragyvenimo išlaidų valstybė narė, nes tai gali sukelti diskriminaciją priklausomą priklausomai nuo jų, žmonių gyvenamos šalies. Aš paprašiau skaidrumo ir paprašiau, kad komisija skelbtų informaciją dėl skirtų nacionalinių agentūrų, programų ir metinio finansavimo programų įgyvendinimui. Aš taip pat siūlau, kad e, komisija ir valstybės narės bendradarbiautų skirdamas nacionalinės agentūras atsakingas už programos valdymą ir kad tai įvyktų iki 2014 metų 1 sausio. Taigi pakeitimai iš esmės e, yra susiję su mūsų veiklos sirtimi. Ir aš norėčiau, kad jauni verslininkai taip pat galėtų pasinaudoti šiomis programomis. Mes patikime keletą pakeitimų e, skirtų jauniems verslininkams. Ir čia taip pat aš paminėjau pramonės politiką, kuri yra svarbi ir šioms programams. Ir dabar tikiuosi išklausyti kolegų komentarus. Dar kartą, aš pritariu taisyklių supaprastinimui ir suvienodinimui, nes tai reikštų daug mažiau biurokratijos. Grazie, la parola Madame Ford. Ačiū. Dabar žodis poniai Ford. Ačiū. Dėkoju poniai Tikau už visą atliktą didžiulį darbą. Noriu pasidalinti kai kuriamis mintimis, pritarti kai kuriems aspektams ir išsakyti kai kuriuos būkštavimus. Vertinant bendrame kontekste, aš suprantu, kad, pavyzdžiui, galimybė keliauti, mokytis gali būti labai naudinga valstybėms. Jeigu kalbame apie akademinį išsilavinimą, profesinį mokymą, įgūdžius, tai irgi labai ypač aktualu užtikrinant Europos saugimą. Tačiau man kelia susirūpinimą. Štai kas, kalbant apie švietimą ir profesinį mokymą, labai apkarpytame biudžete ES turime pasirūpinti, kad tos mokymų programos tikrai užtikrintų, kad įgūdžiai būtų įgyjami našiausių, ekonomiškiausių būdų. Taigi, visų pirma, noriu pažymėti, kad siūloma labai ženkliai didinti biudžetą. Turime žinoti, iš kur tos lėšos ateis. Žinau, kad 40 procentų biudžeto nėra priskirta kokiam nors prioritetiniam projektui iš sektoriuje ir manau, kad reiktų tai apmastyti Ir mane taip pat neramina pusiausvyrą tarp, tarkim, suaugusiųjų mokymo. Tik 2 procentai numatyta suaugusių mokymui ir tai pakeičia programas, kurios yra e, skirtos kitų amžiaus grupių mokymui kaip tai, pavyzdžiui, susijęs su doktorantūros, magistrantūros studijomis, bei kaip tai susijęs su Marie Curie programa, kuri buvo tikrai vertinga aspirantūros studijoms. Ar mes tikrai užtikriname pridėtinę vertę? Žan Monė programa. Ar ji tikrai tokia naudinga ir vertinga, jeigu jos tikslas siekti e, integracijos Europoje. Sakyčiau, žmonės dalyvaujantis Žan Monė programoje ir taip jau yra labai neblogai informuoti apie Europą, Europos Sąjungą, Erasmus programą, ar jos tikslas padėti žmonėms į, į, išvykti už es ribų, galbūt reiktų tą programą nukreipti į kitus sektorius ir, ir sutelkti jai į profesinių įgūdžių mokymą. Svarbiausia, kad ta programa apimtų ne tik oficial, oficialius švietimo lygmenis, bet ir neformalaus mokymosi galimybės. Anksčiau egzistavusios programos tokią galimybę užtikrino, todėl turime viską vertinti kompleksiškai. Apie sportą. Uh, Mm, nematau jokių kliučių tame, kad viešosios lėšos skiriamos sportui, tačiau ties turime labai tiksliai tas lėšas panaudoti. Belgijoje yra kelios nedarbo dienos, tačiau šiandien po pietų vyksta sporto renginiai už parlamento sienų. Kokią žinę tai siunčia uh, visiems kitiems žmonėms, netikriausiai tam panaudojamos viešojo sektoriaus lėšos ir ką apie tai galvoja visi labai sunkiai dirbantis žmonės. Tikiuosi, kad lėšos numatomos sportui bus panaudotos ten, kur jos tikrai yra reikalingos. Ir kad panaudoti bus, panaudos bus protingos sumos. Gutierrez Cortines. Muchas gracias. Mm, aquí me encuentro yo en una situación. Pone Gutierrez Cortines. Ačiū. Mano situacija yra gana prieštaringa. Noriu padėkoti poniai Dika už jos darbą ir pastangas. Man tikrai patinka pati programa, bet man atrodo, kad ji nebūtinai atspindi kai kuriuos dalykus ir aš pritariu kultūros komiteto nuomonį tai ji neatspindi visą gyvenimą trunkančio mokymosi tikslų, kitų susijusių tikslų. Ir kalbant apie Erasmus programą, taip skambiai pavadinta programą, ji viską tarsi meta šešėlint visų kitų programų. Ir gaila, nes kai komisija sukuria ką nors gerą, iš karto paskui panaikina, sunaikina tą dalyką. Turime bū, ap, pamastyti prieš keisdami programos pavadinimą. Kalbame apie visą gyvenimą trunkančio mokymosi programą. Ta programa padėjo sukurti daug darbo vietų, nes daugelis jaunų žmonių dalyvavusių Erasmus programoje paskui įsirašo tai į savo gyvenimo aprašą ir jų galimybės įgyti darbą išauga. Ir jeigu mokymai suteikia pridėtinę vertę, tai yra pagrindinis jų tikslas. Bandant suteikti pagalbą jaunimui, studentams, žinoma, jiems reikia suteikti galimybių įsigyti žinių, patirties, įgūdžių ir dėl visų šių priežasčių turime palaikyti Erasmus programą. Tačiau mane šiek tiek neramina tai, jog ši programa sutelkta į jaunimą. Jeigu panagrinėsime dabartinę padėtį, ekonominė krizė, daugybė pro profesionalų turės ieškoti galimybių persikvalifikuoti, įgyti kitų įgūdžių, kad susirasti darbą kitur. Norime, kad visi žmonės dirbtų ilgiau, tačiau kaip tai pasiekti, e, reikia, tam reikalingų priemonių. Visą gyvenimą trukantis mokymasis, bijau, nėra tinkamai e, suformuotas neužtikrinamos galimybės darbuotojams ilgiau išlikti darbo rinkoje. Visą tai reiktų išanalizuoti ir išsiaiškinti. Dabar girdžiu, kad Erasmus programa vadinsis kitaip. Žinoma, reikėtų susitikti ir visą tai aptarti. Kaip išgelbėti Erasmus kaip pavadinimą, bet nepamirškime, kad ji apima labai daug dalykų. Vicky Ford kalbėjo apie pramonę pramonė egzistavo šioje programoje, tačiau ji dingo. Yra kai kurių komisijos narių, kurie nori keisti visų pavadinimus, visų programų pavadinimus. Egzistavo Leonardo da Vinci programa, paskui visą gyvenimą trunkančio mokymosi programa, kuri buvo kitokia nei Leonardo programa. Ir atrodo, dabar bandome ją vėl gaivinti, tačiau suteikėme jai kitą pavadinimą. Manau, kad piliečiams. Uh, tai piliečius tai stumsi nevilti, nes jie nebegalės suvokti, apie kurią pro programą kalbama. Tas pats ir apie Horizontą 2020 šią programą. Sutartyje kalbama apie pagrindų programą. Vienas iš tų programų pavadinimas sutampa su avialinijų pavadinimu. Ir dabar atrodo, kad turėsime balsuoti dėl šių programų ir kad jos egzistuos iki 2014. Tačiau turėtume viską panagrinėti. Na, iš tikrųjų, linkėjimai tai komandai, kuri parengė šį teisės akto pasiūlymą. Kalbama apie naują visą gyvenimą trunkančio mokymosi programą. Tardo, perché prima. Eh, Šiek tiek vėluojame. kadangi laukiame pranešėjo. Komisijos atstovai jau atvyko į posėdį, tad dabar turėtume kalbėti labai trumpai. Pane Johnson, prašau. Ačiū, mane pirmininkė. Pabandysiu trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti už jūsų išdėstytą siūlymą. Norėčiau pakeisti, pateikti keletą trumpų komentarų. Na, pirmiausia, įtre komitete mes turėtume labiau pabrėžti švietimo politikos aspektus, kadangi programos, kurios dabar yra įtrauktos į programą Erasmus visiems mums rūpi. Na, suprantu, kad programa Erasmus visiems yra svarbus dalykas, tačiau aš apgailestauju šiek tiek, kad dėl to gali prarasti švietimas tam tikrų privalumų. Norėčiau pasakyti, kad mokymasis visą gyvenimą yra vienas iš svarbiausių aspektų. Ir galiausiai dėl to 35 paminėtų metų amžius. Man atrodo, kad tas amžius švietimų yra šiek tiek, na, ribinis. Mūsų supratimu profesinis mokymas taip pat turėtų būti paminėtas e, aiškiau, nes daugelis mūsų pramonės ir verslo įmonių dar neglobalizuotos. Tad aš manau, yra labai svarbu, kad žmonės turėdami profesinį tam tikrą parengimą galėtų siekti daugiau, galėtų mokytis kalbų ir galėtų savo patirtim dalintis plačiau. Esu įtrauktas į darbą rengiant Horizontas 2020 programą. Ten yra kalbama apie inovacijas ir ten vėlgi nepakankamai minimas profesinis mokymas, švietimas apskritai. Ir ten trūksta atitinkamų sektorių atstovų, tad mes prarandame tokius aspektus kaip inovacijos, kaip e, mokslo tyrimai ir tvari plėtra ir panašiai. Švietimo ir mokymo politika yra minima programoje, tačiau mums reikia pabrėžti būtinybę, kad tie visi mūsų projektai taptų realybę. Na ir galiausiai Norėčiau pridurti dar štai ką. E, švietimo srityje egzistuoja tam tikros sistemos, ypač šiaurės šalyse, kur mokymasis yra savanoriškas ir švietimas taip pat. Ir tuo aktyviai užsima profesinės sąjungos. Manau, kad čia irgi būtų galima pasidalinti patirtimi Manau, kad svarbu, kad vietos savivaldos struktūros, regioninės administracinės struktūros būtų labiau įtrauktos į Erasmus programų rengimą ir gyvendinimą. Tai štai, tiek būtų mano indėlio, o paskui dar, jeigu diskutuosime dėl pakeitimo, aš mielai nešiu savo indėlį. Manau, kad tarp pranešėjų taip pat turėtume padiskutuoti. Ačiū, sako pirmininkė. Baigiame išklausyti nuomonės pranešėjų, o dabar kolegė Barėja dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau papildyti, išsakydama, dvi pastabas. Erasmus buvo viena iš geriausių ES politikų. Tai padėjo daugeliu tapti žymiai didesnių europiečių, negu jis buvo iki tol tačiau norėčiau daugiau tikslumo. Kai dėl santykių su valstybėmis narėmis. Reikėtų be abejo plėtoti švietimą ir reikėtų padaryti viską, kad jauni žmonės nemestų mokslo. Su komisija dar apie tai reikėtų padiskutuoti. Na, o ieškant pirmosios darbo vietos siekiant aukštojo mokslo. Galėtume kelti tokį klausimą, ar žmonės, kurie baigia mokslus ir neturi kur eiti, nesusiranda jokio darbo, ar galėtų jie tuomet pasitelkti Erasmus, kad susirastų savo darbo vietą. Iki šiol nebuvo pernelik daug kalbam apie suaugusius žmonės Tačiau matome, kad dabar jauni žmonės patiria didžiulių problemų, nes Ispanijoje pusė jaunuolių nedirba, nors tai yra labai aukštos kvalifikacijos žmonės. Pirmininkė, dėkoju. Pasisakėte trumpai, ponė Tikau, žodis apibendrinimui. Na, priešadinta. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai dėl to, ką sakė kolegos, aš lauksiu jūsų pakeitimų. Irgi turiu patikinti Jūs, kad būsiu atvira ir būsiu pasirengusi bendradarbiauti ir galiausiai mums pavyks pagerinti tekstą. E, dėl to, ką sakė ponia Ford, jeigu pridėsime tos procentus, pamatysime, kad ne 40 procentų yra nepaskirstita O jeigu kalbėsime apie neformalų mokymą, tai jis patenka į penktojo straipsnio tikslus. Dėl to, ką sakė ponas Gutierės Kortinės, manau, kad Erasmus programa yra gerai žinoma ir vertinama programa visame pasaulyje. Todėl aš Pritariu, kad programos sritis būtų išplėsta, įtraukiant kitas programas po Erasmus pavadinimu, nes Erasmus programa yra, Erasmus yra didelių pasiekimų sinonimas. Svarbu supaprastinti visas taisyklės. Galbūt pavadinimas net tiek yra svarbus, tačiau Erasmus ženklas yra puikių pasiekimų ženklas, e, pavadinimas, todėl aš pritariu komisijos pasiūlymui į Erasmus e, sritį įtraukti kitas programas, tai yra vis, mokymą visą gyvenimą ir kitus dalykus. Tuo ir baigsiu. Ir dabar lauksiu kolegų pakeitimų, e, siekiant sustiprinti nuostatas skirtas profesiniam mokytum, mokymui ir dalyvavimą sunoriško veikloje. 35 metų amžiaus ribos paminėjimas nereiškia, kad vyresni žmonės nėra svarbus. Norėjau pabrėžti faktą, kad Erasmus yra skirtas ne tik jaunai kartai, ji skirta visiems, kurie nori mokytis ir pristaikyti prie besikinčios visuomenės. Jeigu kalbėsime apie darbo vietas, Tai reikia pagalvoti, kaip sustiprinti esamas nuostatas. Žinoma, jaunesnioji karta patiria daugiau nedarbo negu kiti piliečiai. Erasmus programoje supaprastinus taisyklės, jos gyvenimas būtų sėkmingesnis. Ačiū. Ačiū. Pone Tikau. Toliau informacija. Pakeitimui galima būti teikiami iki 5 birželio antradienio 12 valandos. Taigi, labai ačiū. Dabar dėkojame poniai Vasilijų, kad ji rado laiko susitikti su mumis ir buvo kantri laukdama mūsų gyvos diskusijos pabaigos. Taigi ačiū, kad atvykote pas mus. Šiandien kalbėsime apie du dalykus, kurie artimai susijęs su jūsų sirtimi. E, ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi nariai, ponės ir ponai. Esu tikrai dėkinga už galimybę pakalbėti šiandien su jumis apie Europos inovacijų ir technologijos instituto ateitį. Žinau, kad iš šio instituto klausimas paskatino geras diskusijas šiame komitete ir kad tai ypač diskutavo pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai apie Horizon 2020 programą ir šį institutą. Ir manau, kad svarbu, jog mes atvirai kalbame apie komisijos pasiūlymą dėl šio instituto plėtotės ir kalbame apie tai gyvybiškai svarbių momentų, nes mums reikia priimti sprendimus dėl Europos inovacijų politikos ateities. Sprendimą priims parlamentas ir valstybės narės ir tie, tas sprendimas e, bus aktualus ilgą laiką ir jis apspręs Europos gebėjimus e, reaguoti į ekonominius aplikosauginius pokyčius ir prisitaikyti prie technologinių ir visuomenį iškylančių iššūkių. Kalbame apie tai, kaip sukurti tinkamas sąlygas, kurios užtikrintų inovacijas ir augimą Europoje ir kaip sustiprinti Europos gebėjimus e, atprimti ateities iššūkius. Europos e, ateities gerovė iš dalies priklauso nuo to, kaip mums pavyks atremti šiuos iššūkius. Europoje e, stebime įsibėgėjimą pagreitį siekiant užtikrinti augimą, e, skatinančias investicijas. Daugybė vyriausybių nori kurti inovacijų politiką ir jaunimo užimtumo strategijas. E, o daugelis parlamento narių ragina Europos mastu imtis aiškesnių ir stipresnių veiksmų e, siekiant augimo ir inovacijų. Jeigu šis inovacijų institutas bus stipresnis, tai bus galingų įrankių, kuris padės mums e, pakeisti europiečių požiūrį į inovacijas. Šis institutas e, gali pakeisti žmonių mąstymą, kurti verslumo kultūrą glaudžiai dalyvaujant šiame procese universitetams. Esu įsitikinus, kad univer... institutui augant jis padės Europai kovoti su jaunimo nedarbu, nes sustipris bendarbiavimą tarp e, verslo sektoriaus ir universitetų ir padės sukurti ir apibriežti rytojaus darbo vietas. Europos inovacijų institutas e, savo pradinėme etape buvo eksperimentiniu projektu ir skatino naujo požiūrio dėgymą, taip pat eksperimentavimą ir praktinį žinių trikampio e, išbandymą. Bei taip pat ypač buvo akcentuojamas švietimo ramstis. Taip pat buvo e, eksperimentuojama kalbant apie inovacijų valdymą Europoje. Tačiau e, reiktų pažymėti, kad privatus sektorius labai aktyviai dalyvavo ir taip buvo sukur, sukurtos žinių ir inovacijų bendruomenės ir susiję brandolių centrai. Nežiūrinti tai, kad tai buvo eksperimentas, kuris turėjo labai nedidelį biudžetą, tai buvo sėkmingas eksperimentas. Iki šių metų pabaigos e, technologijų institutas sukurs, sukurs 20 švietimo programų, kuriuose iki šių metų sudalyvaus tūkstanč, tūkstantis studentų. Tikimasi, kad iki šių metų pabaigos atsiras 27 verslo inkubatoriai ir uh, turėtų būti užregistruoti 35 e, prašymai gauti patentą. E, technologijų institutas susiję industrinius partnerius, universitetus, studentus, verslininkus, su kuriais neseniai susitikau lankydamasi e, brandolių centruose Stokholme ir Berlyne. Aš mačiau, kaip jie dirba praktikoje ir esu įsitikinusi, kad Europos technologijų institutas įrodo, kad mes galime įveikti taip vadinamą Europos paradoksą. Tai yra, mes turime e, patį geriausią švietimą, turime puikius mokslinių tyrimų centrus, dinamišką pramonę. Nežiūrinti tai, mums retai pavyksta novatoriškas idėjas paversti naujais gaminiais ir paslaugomis, arba mums tiesiog nepavyksta jų pristatyti rinkoje kaip komerciškai patrauklių gaminių. Europos technologijų institutas tapo e, patrauklių siūlymų daugelį Europos įmonių ir tai yra ženklas, kad mes einame tinkamų kelių. Tačiau labai svarbu štai kas, e, kad EIT pritrauktų draugybę smulkaus verslo įmonių Europoje, kurios puikiai dirba savo srityje, tačiau yra per mažos, kad galėtų pasiekti daugiau. Ir tai yra ypač svarbus indėlis į Europos inovacijų politiką. EIT taip pat pavyko sukoncentruoti nacionalinės investicijas. 5,8 milijonai eurų iš Grand Epran Prancūzijoje buvo skirta ir 50 milijonų per penkis metus e, kompiuterių iniciaty, kompiuterinio programų iniciatyvai Vokietijoje. Tai yra tik du nacionaliniai pavyzdžiai, e, kurių, kurie siekia tikslų Europos mastu ir būtent to mes ir norime. Taigi tai yra sėkmingas darinys, jo e, filosofija pasiteisino, tačiau iki šiol šis institutas buvo tik tai ribotas eksperimentas. Ir dabar mums tenka iššūkis išplėtoti tą modelį iki tokio masto, kad, tas, kad gera pasirinkta formulė padėtų mums pasiekti platesnio ir gilesnio poveikio. Žinau, kad dabartinis etapas yra ypač sudėtingas, nes galima nesunkiai nueiti netinkamų kelių. Ir mm, jeigu nebusime pakankamai e, ambicingi. Uh, Tačiau jeigu norime pasiekti pokyčių inovacijų srityje Europoje, turime parodyti politinių ambicijų ir drąsos. Komisija nusintė aiškę žinę savo pasiūlymę dėl laikotarpio iki 2013. Integruojant šį institutą į 2020 Horizon programą, norime institutą padaryti e, nuoseklios inovacijų strategijos ES mastu branduoliu. Ir siūlome sustiprinti institutas, siūlydami jam 3,19 milijardų eurų biudžetą ir sukurti šešias papildomas nuės žinių bendruomenės. Žinia, kurią, kuriuo, kurią šiuo siunčiame, yra aiški. Jeigu Europa nori užtikrinti augimą ir sukurti darbo vietų visiems, investicijos į inovacijas turi būti mūsų svarbiausi prioritetu ir EIT yra viena geriausių priemonių siekti šio tikslo. Pastarusius kelis mėnesius buvau susitikusi su daugeliu iš jūsų, kad aptarčiau teisėkuros pasiūlymų paketą, kurį mes teikiame. Tie susitikimai dar kartą patvirtino mano įsitikinimą, kad mus sieja bendras požiūris į inovacijų vaidmenį ekonomikoje ir visuomenėje. Išklausiau jūs, jums rūpimų uh, dalykų, išklausiau jūsų pasiūlymų ir norėčiau pasinaudoti galimybę dar kartą padėkoti jums už tai, kad pasidalinate tomis mintimis su manimi. Nekantai laukiu jūsų pranešėjo projekto. Kaip kiek žinau, jis turėtų oficialiai būti pristatytas rytoj. Aš išanalizuosiu tą tekstą ir tikiuosi, netrukus turėti galimybę apsvarstyti jį draugę su jumis. O tuo tarpu norėčiau dar aptarti politinius klausimus, kurie, kaip e, darau išvadą iš diskusijų su jumis, yra aktualūs ir gyvybiškai svarbus, jei norime užtikrinti, kad EIT augimo etapas būtų sėkmingas. Visų pirma, biudžetas. Bendro pobūdžio pastaba apie biudžetą. Manau, kad mes visi esame suinteresuoti uh, sujungti pajėgas ir siekti ambicingo biudžeto Horizon 2020 programai, kad tai būtų pasaulinės pasaulinio lygmens strategijos skatinančios augimą ir inovacijas Europoje dalimi. Mūsų laukia ne, nelengvos dėrybos. Kalbant konkrečių, jeigu norime, kad EIT poveikis būtų konkretus ir jaučiamas Europos inovacijų e, žemėlapyje, turime EIT tai suteikti priemonės, kad būtų galima siekti mūsų tikslų. Komisijos siūlomas biudžetas paremtas e, detale e, žinių bendruomenės analizė, e, tuos bendruomenės gyvavimo ciklu ir remiasi konkrečia bendruomenių analizės patirtim. Ir šis biudžetas tikrai nėra per didelis, jeigu atsižvelgsime į tai, kokios užduotis mūsų laukia. Mes visi sutarėme, kad reikia keisti požiūrį į inovacijas. Tam, kad po, pokyčiai būtų apčiuopiami ir juntimi, turime peržiūrėti finansavimo prioritetus. Mūsų politinis įsipareigojimas yra skatinti aukščiausio likmens inovacijas, tačiau tai reikalauja konkrečių resursų. Kalbant konkrečiai, biudžetas siūlomas EIT sudaro tik 3,5 procentus viso Horizon 2020 programos biudžeto ir sudaro tik 20 procentų biudžeto e, skiriamo moksliniams tyrimams ir plėtrai. Pa, padidėjimas yra ženklus, tačiau tik dėl to, kad mes pradėjome nuo labai um, mažo pagrindo. Biudžetas buvo skirtas tik tai pačiai pradžiai. Ir daugelį metų ES investavo į aukščiausios klasės mokslinius tyrimus. Dabar atėjo laikas ES investuoti į e, inovacijas. Aš suprantu, kad e, kuomet kiekvienas euras yra svarbus, finan, skiriami finansai turi e, duoti konkrečių rezultatų. Būtent todėl mes e, siūlome naujo pobūdžio stebėsenos sistemą. E, kaip dirbs EIT. Ir tai bus daugiau nei vien egzistuojantis moksliniams tyrimams skirti instrumentai. Mes labai e, kruopšiai stebėsime ir inovacijų institutą, ir technologijų institutą, ir žinių bendruomenių darbą. Ir būtent tuo pagrindu mes siūlome skirti lėšas. Ir norime pasakyti, kad technologijų instituto veikla bus peržiūrima e, praėjus pusiai laikotarpio ir kad antro, antroji e, finansų dalis iš biudžeto bus skirta tik, kad įvertinus nepriklausomos, institu, nepriklausomos vertinimo institucijos e, patiktus rezultatus. E, E, kalbant apie tai, kiek žinių bendruomenių e, bus sukurta, aš noriu aiškiai pasakyti, kad vienas iš instituto tikslų yra įveikti dabartinį Europos inovacijų e, žemėlapą susiskaldimą. Kad tai įvyktų, mums reikia sukaupti kritinę masę išteklius rytise, kurios yra ypač svarbios mūsų ateičiai. Kad ši užduotis būtų atlikta, žinių bendruomenės turi pasiekti tokį mastą, kad galėtų užtrik, ištikrinti struktūrinį ilgalaikį poveikį, tai yra, kad galėtų konkuruoti pasauliniu mastu. Mūsų ištekliai neturėtų būti paskirstyti per nelik daugeliu sričių. Ir EIT e plėtra neturėtų vykti jo e, koncepcijos sąskaita. Ketvirtas dalykas. EIT gebėjimai būti avangardė ir išnaudoti inovacijų potencialą visos ES vardu, pasitelkiant ne vien tradicinius gerai žinomus kompetencijų centrus. Egzistuoja kylantis, e, pamiršti ar menkiau žinomi e, žinių e, centrai visur ES. Ir e, rytojaus verslininkai ir išradėjai gyvena, studijuoja, mokosi visur ES, o ne tik didžiuosiuose miestuose, prestižiškiausiuose universitetuose arba didžiausiuose įmonėse. Todėl turime užtikrinti, kad EIT darbas ir žinių bendruomenių veikla, kad jų veikla būtų matoma ir juntama visoje Europos Sąjungoje. Būtent todėl strateginių inovacijų darbo tvarkėje mes e, iš, pasiūlėme uh, apriep, daugybė apriepties iniciatyvų. Viena iš jų. Viena iš tokių iniciatyvų mokslinių bendradarbių e, schema. Ji leis talentingiems žmonėms dirbti žinių bendruomenėse ir užtikrins ryšį tarp jų, e, tarp institucijos, kurioje jie dirba, ir žinių centrų. Ši patirtis ir žinių bendruomenių e, pažanga atsispindės daugelį e, Europoje kylančių e, žinių ir, ir kompetencijų centrų. Noriu pasakyti štai kas. Štai ką. Tos žinių bendruomenės nėra kažkokios uždaros struktūros. E, jos nuolatos įtraukia naujus narius. Ir kaip pavyzdžiui vyksta EIT laboratorijoje dirbančioje Trento E, jos susijungia su naujais e, bendradarbių centrais. Ir būtent todėl EIT tai yra toks patrauklus, jis yra lankstus ir gali e, pritraukti reikalingus partnerius priklausomai nuo uh, savo poreikių plėtojantis. Galiausiai keletą žodžių apie uh, sukuriamą energijos poveikį. Mūsų siekis uh, yra užtikrinti e, stiprią ir nuoseklę inovacijų strategiją Europos Sąjungoje. Tam pasitelkėme Horizon 2020 programą, kuri užtikrina sinergiją ir sąveiką, gyvendinant įvairias priemonės įvairiais etapais, padedant nuo žinių bendruomenio atrankos iki iškeltų tikslų įgyvendinimo ir rezultatų sklaidos. E, pakeistame reglamente mes siūlome, kad jau atrankos etape naujos žinių bendruomenės privalės e, pademonstruoti savo pasirengimą ir gebėjimą užtikrinti sinergiją dirbant ir gyventinant kitas ES iniciatyvas. Tokia sinergija jau užtikrinama e, trijų egzistuojančių žinių bendruomenių ir tai užtikrina grandininę reakciją arba katalizatoriaus poveikį. Ir tai yra EIT svarbiausias tikslas. Būtent to mes ir siekiame. Ir Prieš užbaigdama savo pasisakymą, ponė pirmininkė, norėčiau pasinaudoti galimybę pasakyti keletą žodžių dėl mūsų pasiūlymo dėl Marie Curie veiksmų programos. E, Horizon 2020 programos kontekste, nes žinau, kad daugeliu iš jūsų ši programa tikrai rūpi. Marie Curie veiksmų programa yra svarbiausia svarbiausias dėmuo e, Europos mokslinių e, tyrimų erdvės kūrimo srityje. Siūlomas jai 5,7 milijardų eurų biudžetas kitam finansavimo laikotarpiu, tai yra biudžetas didinamas 21 procentų. Programos tikslai išlieka paremti karjeros plėtotę ir, ir e, mokslininkų e, įgūdžių E, tobulinimą, sutelkiant dėmesį į inovacinius įgūdžius. Pavyzdžiui, siūlome kurti Europos pramonės doktorato instituciją. Taip pat išplėtoti kai kurias finansavimo priemonės ir supaprastinti programą. Nuo, iš aštuonių veiksmų, kurie egzistuoja dabar, išliks keturi, kurie įrodys savo vertę. Taigi, ponės ir ponai, tokia būtų įžanga. Ir dabar e, tikiuosi diskutuoti daugiau su jumis. Komisario, priamo adesso il dibattito. Ačiū komisijos nariai. Dabar pradėkime diskusiją. Turime pusę valandos šiai diskusijai. pana Riera Madurel. Ačiū, e, pana komisijos narė, už tai, kad vykote pas, pas mus ir e, sutikė galimybę aptarti šios klausimas. Galbūt e, pasinaudodama progą kad jūs čia esate, galėčiau išsakyti rūpimus dalykus ne tik man, bet ir kolegoms ir e, atspindėti diskusiją, kuri vyksta komitete ir mano politinėje frakcijoje, kai kalbama apie Europos technologijų institutą. Suprantu ir sutinku su daug ko, ką jūs pasakėte, tačiau e, kai kurie dalykai praktikoje atrodo visai kitaip tiesa, kad daugelis mūsų mano, kad institutas buvo finansuojamas pakankamai mažai, tačiau rezultatai visai neblogi. Tai reikštų, kad e, tas institutas, institutas turėtų gyvuoti toliau. Tačiau vienas dalykas, kuris kelia nerimą mums Pažvelgus į Horizontas 2020 ir kitas programas, tai tuomet atrodo, kad Europos technologijų institutas yra viena iš tų horizontos 2020 dalių, kurio finansavimas taip smarkiai nepadidėja. Jūs tai minėjote ir galbūt tai apie tai galima diskutuoti. Tai mums visiems tai kelia nerima. Na, šis e, komitetas yra tinkamas formas e, tai paaiškinti. Žinoma, visos politinės frakcijos mano, kad pasiūlymas nėra pakankamas dėl e, ATI biudžeto. Galbūt mums visiems pavyktų įtikinti komis, e, tarybą skirti daugiau pinigų. Komisijos nariai ne vieną kartą sakė, kad e, jis sutinka su mumis, jeigu būtų skirta daugiau pinigų, galbūt visos problemos išsispręstų. Šios klausimus esame aptarę su keliais kolegomis ir e, esame kalbėję apie instituto švietimo ir mokymo aspektą. Jeigu kalbėsime apie horizontą 2020, e, čia e, aišku kalbame tik tai apie mokslinius tyrimus, švietimą ir Kaip jūs sakėte, reikia siekti integracijos tarp ETI e priemonės ir kitų, e, skaitant e, Marie Curie stipendijas. Galbūt reikia kažkokio mechanizmo, kuris sustiprintų tokią integraciją ir koordinaciją. Tiesa, kad mm, mokymai ir universitetai nepakankamai pakliūna į horizontas 2020 sritį. Taigi, dar vienas klausimas, kurį užduoda kolegos, yra susijęs su bendromis programų iniciatyvomis ir žinių bendruomenėmis. Ar visą tai nesidubliuoja, ar tai nėra tas pats? Ar skirtumas yra tas, kad e, žinių bendruomenės turi mokymo aspektą, kurio nėra e, bendrose iniciatyvose. Gal galėtumėte paaiškinti skirtumą? Na ir paskutinis komentaras, nors galėčiau pakalbėti ir apie kitus dalykus. Tai yra gera priemonė gerinti naujovių kūrimą, tačiau mums reikia plėtoti tos kompetencijos centrus, nors pinigų ir nėra labai daug. Žinoma, kad yra ir kitų tyrimo centrų, kurie galėtų pasiekti daugiau ir čia galėtų savo vaidmenį suvaidinti ETI. Tai yra tarsi priemonė, kuri galėtų užpildyti spragą tarp e, akademinės visuomenės ir pramonės. Reikia pritraukti ir privačių investicijų taip pat, nors, nes priemonių savo dispozicijoje turime nelabai daug, o ankstas, anksčiau taikytos nepasakė tinkamų rezultatų. Galbūt galėčiau užduoti tokį ne visai tiesioginį klausimą. E, tai yra dubliavimas tarp Marie Curie e, veiksmų plano ir Erasmus visiems programos. Taigi kaip dėl bendrų doktoratų finansavimo? yra Erasmus Mundus, bendri doktoratai ir po to Marie Curie veiksmai. Ir komisija siūlo visą tai apjungti kodėl negalima toliau taikyti tų bendrų doktoratų. Nes e, universitetams e, tai iš tikrųjų kelia šiek tiek nerimo. Pana Macijas. Noriu dar kartą e, labai padėkoti Jums už tai, kad atėjote į susitikimą su Jumis aptarti e, visus šiuos klausimus. Taip pat noriu pasakyti, jog pritariu daugumai Jūsų išdėstytų pastebėjimų ypač kalbant apie šios priemonės svarbą. Kaip sakė ponė Riera Madurel, svarbu šiuos klausimus svarstyti drauge, neatsietai. Horizon 2020 programos kontekste užtikrinti įvairių programų, priemonių ir projektų susietumą. Tai ypač svarbu. Mm Dėja. Kalbant apie mokslinių tyrimų ir inovacijos rytį, išgyvename sunkumų dėl to, kad Europa yra krizėje ir prieiname mm, esminę kryškelę. Reikia E, atremti visus tuos iššūkius, kuriuos, juos, iš, kuriuos jūs išvardinate, ponė komisijos narė. Kalbant apie ETI, Ir tai, nes tai yra Horizon 2020 programos trečiasis ramstis. Šis institutas ir jo programos turėtų mums sudaryti galimybę užtikrinti geresnę ateitį Europai. Aš žiūrėjau į tai, kad aš pritariu jų, beveik visoms jūsų išsakytoms mintims Aš savo galimybę komentuoti pasiliksiu uh, e, užduoti užduodama klausimus, pristatant pranešimą, kurį pristatysiu rytoj. Ir dar trumpai norėčiau priminti apie galimybę ir būtinybę tą institutą paversti tikru institutu kad jis ne, neapsiribotų vien žinių bendruomenės e, struktūra ar pavydalu. Reikia rasti reikalingų išteklių ir priemonių, kad e, šis tikslas būtų įgyvendintas. Ir reikia atitinkamai padaryti reikalingus sprendimus ir pasirinkimą, kalbant apie žinių bendruomenės. Uh, Žinoma, reikia nepamiršti e, Europos komisijos pasiūlymo, atsižvelgti į jį. Taip pat, reik, bet reikia užtikrinti lankstumo elementą. Žinių bendruomenės neprivalo būti vienodo dydžio ar masto, bet jos turi būti susiję. Reikia vengti jų e, per, per nedidelio suskaldimo. Ir tos bendruomenės, e, kaip jau sakiau, turi išlaikyti didžiausią įmanomą lankstumą. Švietimas ir mokymai. Jūs apie tai daug kalbėjote, pane komisijos narė. Tai yra svarbiausi mm, aspektai ETI, nes pas institutas yra vienintelė priemonė užtikrinti, kad moksliniai tyrimai e, kad, kad moksliniuose tyrimuose dalyvautų ir privatus sektorius. Mums šios iniciatyvos reikalingos, kad Europoje užtikrintume darbo vietas, ypač kad sukurtume darbo vietas jaunimui. Ir šis institutas turi vaidinti pamatinį vaidmenį švietimo klausimais. Žinome, kad situacija skiriasi skirtingose valstybėse narėse šiuo, tai, kas šiuo metu vyksta Europoje, e, mokslininkų ugdymo srityje, dabartinė padėtis daugelie valstybių yra dramatiška, sudėtinga. Pone komisijos nario, puikiai žinote, kas vyksta Portugalijoje dabar. Jeigu vertinsime e, padėtį švietimo sektorėje, taip pat e, stipendijų studijoms e, skirimą, labai vėluoja stipendijų e, mokėjimas. Ir būtent todėl mes negalime sauliaisti susilpninti e, Europos padėties šioje srityje. Mums reikia priemonių, išteklių mokymams ir švietimui. Ir šiek tiek apie Marie Curie programą. stipendijos skiriamos pagal Marie Curie programą, e, tai yra Europos masto programą, leidžia jauniems mokslininkams pasinaudoti tokiomis pat mokymo, švietimo sąlygomis kaip ir savo gimtinėje ir tuo pat metu pasinaudoti tos stipendijos teikiamomis galimybėmis. Manau, kad mums reikia Marie Curie stipendijų programos, kuri būtų susijęta su Europos technologijų institutu. Taip pat reikia na, nepamiršti ir darbo vietų kūrimo aspektų. Aš tikiuosi, kad mums pavyks apibriežti bendrus tikslus, kad ši, visi šie projektai būtų gyvendinti. Ačiū. Dėkojame. Na, jūs kalbėjote per nelik ilgai, tačiau aš buvau truputėlį išsiblaškius, tad šito nepastebėjau jūsų nenutraukiu. Pone Kartinės Gutierės, prašau. Na, norėčiau dvi valandas kalbėtų, ne man skirtas dvi minutės. Mokslo tyrimai ir švietimas. Tai yra dvi tarpusavėje susijusios įdomios temos. Be abejo, reikia daugiau kompetencijos, vienas ABPO atstovas paminėjo, kad Europos komisija švietimo srityje neseniai pakeitė kryptį. Na, taip, ieškoma ir dabar ieškome toliau. Ar kalbėtų apie vadinamąsią žinių bendruomenės? Ar apie ką kita, be abejo, svarbu turėti europinį tikslą pramoniai. E, kalbam apie 2020 metus ir panašiai. Ir pirmiausia, kalbam apie pramonę, aptariant visus šios dalykus. Tačiau juk yra kitų resursų, kurių reikia neužmiršti. Reikia neužmiršti finansinių priemonių reikalingų projektams įvenyti aspektų. Kai kalbam apie EIT, mes kalbame be abejo apie vieną iš švietimo dalykų. Be abejo, mokslininkus renkti, juos mokyti reikia. Tačiau ar galima visą švietimo sistemą imti ir transformuoti vienu įpu. Pavyzdžiui, neurologijos mokslai. Matėme, kaip sprendžiamos matematinės, pro, matematiniai uždaviniai ir panašiai. Mes matėme, kad kaip užsimama asmenybės klausimai šiame kontekste. Ar visa tai yra švietimo sistemos dalykai? dėstome genetiką ir molekulinę biologiją. Mūsų jaunimas yra labai kvalifikuotas, tačiau kas iš to? 2020 horizonte trūksta nuolatinio mokymosi galimybės. Reikėtų, kad žinios būtų perkeltos į švietimo sritį. Na, jūs galite man pasakyti, taip, čia kompetentingos yra valstybės narės. Suprantama, tačiau reikia parengti daugybę mokslinio tyrimų programų. Ir būtų galima iš dalies tą problemą išspręsti. Antra. Žinios. žinių ir kultūros programą, tik jūs ir galėtumėte apginti, nes jūs kūruojate šios klausimus. Aš manau, kad e, žinių ir inovacijos bendruomenės yra kažkas pernelyg tikslaus. Galimybė e, prieiti prie šios programos yra susijusi jau su paties miesto struktūra. Tuo tarpu reikalinga žymiai daugiau lankstumo Žinių ir inovacijų bendruomenės be abejo yra geras dalykas, tačiau reikia kažko daugiau. Laiptai, automobiliai, visa tai yra prieigos problemos. Atsiųsiu jums tokią labai įdomią knygą Lordų rūmai ir jų nuomonė apie mokslą. Tuo tarpu reikia pasirenkti ir tokiam dalykui kaip turizmas. Nes jeigu nieko nedarysime, turizmas paprasčiausiai nevyks. Turime nepamiršti kultūros aspektų. Ačiū, kolegė Ford. You, Ačiū komisarė. Paskutinį kartą kalbėjo apie ETI. Ir netrukus jūsų darbuotojai atėjo pas mane sakyti, kad aš klydau, todėl dabar atsargiai kalbėsiu. ETI yra gana nauja organizacija ir e, jis prašo padidinti biudžetą nemenkai. Tie pinigai turės būti skirti iš kažkur, iš tokių sričių, kaip visuomenės iššūkiai, horizonto 2020 kitų sričių. Aš norėčiau įstikinti, kad lyginti su kitomis kryptimis jūs iš tikrųjų galėsite užtikrinti papildomą vertę. Prieš e, paskelbent kvietimą teikti programas ir konsultuojamas su ekspertais, e, kad būtų paskelbtas e, kvietimas ten, kur yra daugiausia ekspertai. Kaip šiuo aspektu jūs ketinate pasirūpinti? Kai kalbėjau apie pavertę už pinigus, jūsų darbuotojai sakė, kad reikia ieškoti, kad e, pati pramonė, na, nepriklausomai būtų finansama dar 75 procentai. Na, e, informacinių technologijų e, srityje yra daug norinčių investuoti tačiau sveikatai, e, vaistų kūrimui, maisto produktų kūrimui susilaukti investuotojų yra daug sunkiau, todėl 75 procentai visos žinių bendrovinėse yra pakankamai didelė kliūtis. Dar dėl pridėtinės vertės. Jūs sakėte, kad bus vidutinio laikotarpio peržiūra. Ir kai, jeigu tuo metu pasirodys, kad nėra pridėtinės vertės, ar galėsime sustabdyti tas programas? nes tai dažnai būna padaryti sunku. Na ir sudėtingiausias komentaras. Iš savo patirties galiu pasakyti, Skandinavijoje susitikau su mokslininkais iš keturių šalių ir vieno iš jų universitetas dalyvauja e, žinių bendruomenėje. Ir jis sakė, kad e, tos bendruomenės turi tiek pinigų, kad nežino, ką su jais veikti. Kiti kolegos tada supyko, nes jie dalyvavo mokslinio tyrimų programuose ir sako, kad e, norėtume ir mes turėti tiek pinigų. Taigi kaip galite patikinti, kad jeigu pinigai neišleidžiami, kad jie būtų gražinami ES ir išleidžiami geriausiu įmanomu būdu. Aš norėčiau, kad lėšos, kurios skirtos bet kokiai žinių bendruomeniai, jeigu nepanaudotos, būtų e, gražinamos ir išleidžiamos kažkur e, produktyviau kitur. Ačiū toliau, ponas Elmeris. Aliora, įsijunk mikrofoną. Hello. Ponios Ford mintis, kad Europos e, Sąjungos lėšų gavėjai savo norų gražintų tuos pinigus e, kitiems tikslams, na, puikiai mintis, nemanau, kad jis suveiks. Kaip šio parlamento narys, aš turiu privilegiją šiame e, komitete išgirsti apie Europos technologijų institutą, apie kurį nedaug žinojau. Tačiau keli milijonai mano rinkėjų turbūt tikrai irgi nėra apie šį institutą nieko girdėję. Todėl ta visa veikla vykstama čia šiame, šioje salėje ir komisija neturi įtakos išorėje, o išorės O ta išorė, čia kur kalbama, padaryti įtaką mokymo programams valstybės narėse. E, man keltų nerimą. E, kalbėjome apie puikius e, pasiekimus, kompetencijų centrus, tinklus ir kompetencijų plėtojimą, tačiau gali būti daugiau naudos kalbant apie kompetencijas, negu kad išleisti kelis milijonus eurų ir parašyti keletą ataskaitų. Europoje yra daug puikių universitetų. E, aš pats viename jų mokiausi Kembridžą. Ir mano klausimas yra toks, ką mes čia veikiame su tomis programomis ir kuo jos gali papildyti ar pakeisti tuos puikius švietimo centrus, kuriuos jau turime. Pane Pirinkė, aš prisimenu vizitą su užimtumo komitetu prieš porą mėnesių į Ispaniją, pažiūrėti, kaip išleisti 30 milijonų ES pinigų, e, skatinant užimtumą. Ir tuomet sužinojau, kad poveikis padarytas 3000 žmonėms. Neaišku, ar jie gavo darbo, bet poveikis jiems buvo padarytas. Tai yra mažiau negu vienas procentas bedarbių Ispanijoje. Įdomu, ar čia nebus panašu, kad čia puikiai mes kalbame šioje salėje, tačiau e, poveikis yra menkas. Atrodo, kad čia viskas daroma desperatiškai, kaip nors pateisinti mūsų egzistavimą. Norėčiau, kad įtikintumėte mane, kad e, čia sukur, sukuriama kažkokia tai tikroji e, vertė. Grazie, la parola Kolega. Ačiū. Ponas Prodi. Grazie, signora komisarė, perché. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir ačiū, ponė komisarė, kad atvykote. Labai trumpai. turėsime ko gero dar progų grįžti prie šių diskusijų. Aš manau, kad mūsų civilizacijos tvarumas priklauso nuo dematerializacijos. Asmens orumas ir kita vertus bendras gerbuvis yra mūsų civilizacijos svarbiausiai du ramščiai. Na, čia mes ir kalbame būtent apie tai. Turime domėtis žmogum, nes nėra vertesnio turto už žmogų. Mes Neseniai, štai dar šiandien, kalbėjom apie socialinės įmonės. Tai juk irgi yra bendro gerbuvio užtikrinimo viena iš priemonių. Turime elgtis drąsiai ir pabrėžti, kad tos investicijos yra absoliučiai reikalingos. Mes turime būti tikrai patikinti, kad tikslai būtų pasiekti. Aš raginčiau komisiją ir toliau žengti pirmin, griežtai laikantis savo principų ir numatytų kriterijų. Reikia nepamiršti, jog investuojama čia į vieną svarbiausių mūsų civilizacijos ašių, kolega Vanistelroj. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti Europos komisijos siūlymo svarbą. Man nesusidaro toks įspūdis, kad turėtumėm daryti mažiau negu siūloma. Priešingai, daugiau turėtume visko nuveikti, jeigu pažvelgtumėte į taikomuosius mokslus, įmonės, universitetus. Tenka konstatuoti, kad Europoje reikia nuveikti žymiai daugiau, negu buvo daroma iki šiol. Be abejo, žinių ir inovacijų bendruomenės turi būti parenkamos e, tiksliai. Tačiau tuo pat metu būtina užtikrinti, kad tarp atskirų ramščių bus užtikrintas tinkamas bendradarbiavimas, kuris be kita ko turi būti intensyvesnis. Paimkime Aziją, ir informacijos technologijas. Pažvelkime, kas ten, kas Azijoje vyksta inovacijų srityje ir pažiūrėkime, kas vyksta pas mus. Mes turime vieną žinių bendruomenę šiandien, kitą ten, to be abejo nepakanka. Be abejo, aš irgi pritariu tam, kad turime būti lankstus, kai dėl tų žinių bendruomenių ir inovacijų bendruomenių dydžio. Ir dabar reikia surasti reikiamus ryšius ir reikiamas nišas, kurios ES būtų vertos dėmesio. Ir grįžtų prie lankstumo. Žinių ir inovacijų bendruomenės ne visos turi būti vienodo dydžio. Jos turi e, padėti kurti pridėtinę vertę. Kadangi esu pranešėjęs struktūrinių teisių klausimų, norėčiau pasakyti štai ką. Tam, kad būtų galima matyti Europą sėkmingai integruojantis. 193 milijardai siūlomi Europos komisijos siūlyme turėtų būti skirti būtent šio pobūdžio veiklai. Reikia taip pat surasti reikiamus partnerius. Teko konstatuoti, kad kai kurie regionai, pavyzdžiui, sako, jog jie puikus Tačiau kur tų regionų partneriai, kalbant apie vieną ar kitą kompetencijos rytį? Tiesiog reikia nueiti pakankamai ilgą kelią, kurio dėka būtų galima rasti geriausius partnerius. Tai yra savotiškai tarytum trikampis. Geriausiai yra to trikampio viršūnėje. Tačiau svarbu užsimti ne tik viršūnę, bet ir trikampio pagrindo, kad jis nesugriūtų, kad būtų kūriamos darbo vietos, kad būtų uh, kaupiamus žinios, tad siūlyčiau nestabdyti to, kas siūloma, priešingai reikia pereiti prie žymiai didesnio pagreičio ir būtina, kad Europos komisija didesnį dėmesį skirtų e, Europos technologijų institutui. Ačiū. Kolega Jensen. Ačiū, pirmininkė. Noriu prisidėti prie šios diskusijos. Kai kurie kolegos uždavė klausimų, O aš norėčiau pasakyti štai ką. Kai vyko pirmoji diskusija komitete, kur kalbėjome apie Horizon programą, aš tuo metu pasisakiau, kad bus lėšos skirt, kurio, bus siekiama didinti EIT biudžetą, e, taip pat žinių bendruomenėms skiriamus biudžetus. Mano, kai kurie mano kolegos turėjo galimybę lankytis Stoholme ir ten apžiūrėti e, žinių bendruomenės draugės su komisijos nare. Ir iš to apsilankimo parsive, parsivežėme žinę, kad ten susitikome su vadovais. Jie teigia, kad žinių bendruomenė bendarbiavimas su ETI yra labai naudingas. Bet buvo minima ir kita veikla bei programos mokslinių tyrimų srityje. Jie sakė, kad tai yra geriausios programos, jos yra lankščios ir atviros ir jos prieinamos pra, pramoniai, pramonės įmonėms. Aš noriu ypač akcentuoti šį požiūrį, nes sakiau, kad kai pirmą kartą svarstėme šį klausimą, bandžiau daug, ga, gauti daugiau informacijos apie tai. Taip pat tų bendruomenių atstovai sako, kad tam, kad pramonės atstovai dalyvautų, jiems aktualiausias dalykas visų pirma ne lėšos, bet bendruomenė, kuri yra įtraukiama į šį bendradarbiavimą. Ir buvo patiktas EIT pavyzdys ir žinių bendruomenės pavyzdys. Ir jie teigia, kad tai yra labai puikia darbo aplinka, puikia vieta dirbti ir kad jie sukaupė labai daug mokslinio bendradarbiavimo patirties visos e, pagrindų programos įgyvendinimo metu. Taigi aš noriu pasakyti, kad manau, kad mes turime toliau plėtoti ETI ir žinių bendruomenės, bet turiu ir klausimą komisijos nariai. svarstant jūsų pristatytą viziją, viskas galėtų būti, galėtų būti net geriau, bet noriu paklausti, jeigu bus diskusijos ir bus šie klausimai svarstami su verslo asociacijų atstovais, nes mano galva viskas kol kas yra sukoncentruota Šiaurės Europoje. Būtų gerai, kad būtų, atsirastų paneuropinis požiūris Ir apie tai taip pat turėtume kalbėti ir parlamente, ir bendraujant su komisija. Aš tik norėjau akcentuoti, kad svarbu pasimokyti iš jau sukaupto, sukauptos patirties bendradarbiavime. Ačiū, toliau ponė Merkys. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, ačiū už puikų pristatymą. Aš tikrai manau, kad jūs ir kolegija bandote spręsti daugelį klausimų dėl ETI. Tačiau, jeigu bandai išspręsti viską, gali galų gale neišspręsti nieko. Jūs sakote, ETI yra geriausia priemonė. Tai man kelia klausimų nes jeigu pristatytumėte tai tokiu būdu, kad tai yra didelis eksperimentas, nes tai yra didelis eksperimentas, jaudinantis eksperimentas, nes visa Europos Sąjunga yra iš dalies eksperimentas. Tačiau ką jūs norite padaryti, kad tai nėra tiesiog bandymai tamsoje, nes visą tai bandyta anksčiau, bandomajame etape. Tačiau reikėtų dabar tą laivą paleisti ir pažiūrėti, ar jis neskęsta. Ir mes dabar nežinome, ar jis plauks ar ne. Tačiau jūsų klausimas yra, ar norime tuo rizikuoti ar ne, nes iššūkis yra didelis. Tačiau neteikite to tokiu būdu, kad tai atsakymas į visas mūsų maldas. Nes tą galima tik tai nuspręsti, žvelgiant atgal. Komisarė, aš mielai plaukčiau su jumis. E, mielai prisijungčiau prie to eksperimento, tačiau net eksperimentuojant reikia būti išmintingiems, reikia pasirinkti išmintingai. Taigi, mano komentarai, ar šis laivas e, sugebės plaukti, reikia sustiprinti ETI funkcionavimo potencialą, gerinti valdymą, mažinti administracinę naštą. Turiu pasakyti, kad aš dėkoju pranešėjams už puikų bendradarbiavimą ir pritariu idėjai, kad konkurencingiau buvo, būtų skiriamos lėšos žinių bendruomenėms. Ir reikėtų, kad mažesnės bendruomenės trumpa, trumpa, egzistuojančios trumpesnį laiką bendruomenės egzistuotų. Ir dėl kitų nerimą keliančių dalykų. Paprastai matome, kad jeigu norime kovoti su kažkuo, tuomet sukūrėme kažkokią struktūrą, pavyzdžiui, kovai su skurdu arba e, skatinti socialinės inovacijos. Socialinės inovacijos turėtų būti horizontalios, jos egzistuoti visur. Turiu labai konkretų klausimą. Kiek žinių bendruomenių e, sudarės? Mačiau, kad tai planuojama žinių bendruomenė žaliavoms. Kaip įtrauksite mažas ir vidutinės įmonės į žinių bendruomenės, nes tai iki šiol buvo didžiulė problema. Ačiū, pana Karvajo. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijai, už komisariai už pasisakymą, visiems taip pat pranešėjams ir šėliams pranešėjams. Aš nedalyvau rengiant tai pranešimą, tačiau man kyla problemų dėl 2020 horizonto. Ir čia prasme kalbėjausi su daug suinteresuotų šalių, su pramonės atstovais pramonės atstovais, kurie prisideda daugiau prie Europos ekonomikos kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, nuo automobilių pramonės iki telekomunikacijų, aeronautikos, gamybos ir paklausiu jų, kokia didžiausia jums kilanti problema. Galbūt nustebins atsakymas, atsakymas yra, jiems trūksta gerų inžinierių, mokslininkų ir technikų, kad galėtų aukti tokiu mastu, kiek jie nori. Ar nautikoje tai yra didžiulė problema. Tuo pat metu turime tokį nedarbo lygį Europoje jaunimo tarpe. Taigi, Aš matau, kad e, tai gali būti modelis universitetams, kaip prisitaikyti, rengiant gerai apmokytus aukšto lygio, lygio daktaro lygio specialistus, kurie galėtų tenkinti pramonės poreikius. Taigi atsižvelgiant į tai, manau, kad ETI turėtų būti skirtas švietimui skatinti konkurencingumą naujovėms. Ir jūs reikėtų šviesti žmonės aukščiausių lygmenių stambiai pramoniai ir taip pat ir e, naujoms įmonėms naujoviškose sektoriuose. Reikia pasirinkti tikslinius sektorius, kurie yra svarbus Europos visuomeniai ir Europos pramoniai. Taigi, turint tai galvoje, manau, kad tai yra labai įdomi priemonė ir viešai buvo pasakyta, kad tai yra Europos fondų deimantas, nes jis apjungėtų šios visus tris aspektus. Taigi mes turime gerai e, jį suformuoti, kad e, jis pateiktų Europos pramonė ir visuomeniai to, ko reikia. Turime galvoje, kad e, tai vertė yra didelė. Turime šiai, šiam priemoniai suteikti daromą turinį. Ačiū toliau, kolega Rubigas. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Äh, ich möchte gratulieren. Ačiū, pane pirmininkė. IT programos vystimas yra ypač svarbus. Sveikinu komisijos pirmininką poną Baroso. Jis visus prioritetus išdėstė teisingai. Remiantis Lisabonos sutartimi, Turime padaryti viską, kad Europa taptų tuo regionu, kuris yra vienas iš konkurencingiausių Europoje ir kuris remiasi žinių ekonomiką. Paskui, kaip geras dėstytojas, jis išdėstė, kaip ketina padaryti, kad tai įvyktų. Jis kalbėjo ne tik apie mokslo tyrimus, kadangi būtina pabrėžti inovacijų programas konkurencingumo srity. Pradėti reikia nuo darželio ir iki universiteto atitinkamus mokymus. Pone komisarė, būtina padaryti viską, kad Europos inovacijų ir technologijų institutas atliktų viską, kas yra patikėta jam pagal jam tekančią misiją. Buvo skirtas tam tikras biudžetas šiai įstaigai. Ir čia yra būtina pabrėžti švietimo svarbą, nes turime kurti žinių visuomenę. Visą tai yra pakankama priežastis šiai programai skirti daugiau lėšų. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū. Paskutinis pasisakymas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žvelgiu štai į komisarę. Jos portfelis, tarp kitko, apima ir daugia kalbystę. Tad turiu du klausimus. Pirmasis – būtų susijęs su tuo, kas yra daugia kalbystės bazė, tai yra tik klasikinės kalbos. Klasikinių kalbų mokymasis, tokių kaip senovės graikų ir latinų kalbų mokymas buvo būtinas, jos buvo įtrauktos į universitetų programas. O šiandien tos programos iš nyksta katalikų bažnyčioje naudota lotynų, dabar tampa supaprastinta lotynų, tariama daugmaž itališkai. Ir tai iš tikrųjų yra, sakyčiau, mūsų bendro turto nikimas. Ką apie tai manote? Dabar kitas klausimas. Europoje yra tokių kalbų, kurios atstovauja didžiuliam kultūriniam paveldui. evropských zemích a dneska je to jazyk na vymření. Moje otázka je, paní komisař... Vokiečių, serbų, jidiš kalbos irgi pradeda nykti Europoje. Kas ketinama daryti, kad jos būtų apsaugotos? Mano klausimas, ponė komisarė, būtų toks, ką ketinate daryti, kad tos kalbos būtų tinkamai saugomos. Kaip apsaugoti šias, man galvos, aš, aš minėjau ir mažumų kalbas. Thank you very much, all of you. Labai ačiū visiems. Už tikrai labai turtingas diskusijas, už pastebėjimus. Pone Ramsdorfai, siūlau ateiti pas mane ir mes pakalbėsime apie e, klasikinės kalbas ir e, kalbas, kuriams kyla išlikimo pavojus Mūsų šiandienos diskusijų tema yra visiškai kitokia, bet aš tikrai labai siūlyčiau Jums šį kvietimą priimti. Dabar apie ETI. Manau, jog daugelis iš Jūsų Atrodo, daugelis iš jūsų kalbėjote apie, kabutėse, perteklinį išpūstą biudžetą. Noriu pasakyti, kad būtent Todėl buvo eksperimentinis laikotarpis, kuomet skirtas buvo labai nedidelis biudžetas - 300 milijonų eurų trims metams. Tikiuosi, sutiksite, yra tikrai nedaug. Bet nežiūrinti tai, tik, kad biudžetas buvo toks nedidelis, mes tikrai galime patenkinti, būti patenkinti tų pinigų mm, gautais rezultatais ko pasiekė tos trys žinių bendruomenės. Aš išdalinau e, informacinius lapus daugeliu iš jūsų. Jeigu norime viską, jeigu vertiname viską rimtai ir jeigu mes iš ties norime konkuruoti pasauliniu mastu inovacijų sektoriuje, e, tai tuomet, manau, mūsų patiktas siūlymas yra netgi mažesnis nei galima būtų tikėtis. Nes arba imamės to reikalo rimtai ir tikimės kažkokių rezultatų, arba tuomet visai geriau nieko nedarykime. Aš taip galvoju. Pone Ford, jeigu jūs man pasakys, pasakysite institucijos pavadinimą, kuri papasakojo, kad turime lėšų, kurių negalime panaudoti. Tai norėčiau, e, kad man perduotumėte, nes aš tikrai norėčiau panaudoti tas lėšas, kad užpildytumėte spragas, kurias jau matome 2012-aisiais. Mums trūksta 33 milijonų eurų. Ir aš nebejoju, kad 2013-aisiais tas, tas e, atotrukis spraga bus dar didesnė, nes tai, ką žinių bendruomenės įsisavino ir ką mes jiems galime pasiūlyti, šiais metais mums trūksta 33 milijonų eurų. Taip pat dėl to, kad mes norime užtikrinti, jog e, lėšos, kurie, kurias jiems skiriame, būtų tinkamai panaudotos. Būtent todėl aš norėčiau, kad veikla pagal 2020 Horizon programą būtų stebima pagal stebėsienos programą patvirtinta ETI. Ir ta stebėsienos sistema vyksta keturiais lygmenimis. KIX, ETI, Horizon 2020 ir Europa 2020 lygmenių. Lėšas skiriame tik tuo atveju, jei įsitikiname, kad e, įvykdyti tie tikslai, e, kuriuos buvo pažadėta įgyvendinti. Tarpinė peržiūra. Mes tai to imamės rimtai praktiškai. Kažkas pasakė, jeigu tarpinėje peržiūroje paaiškės, kad kuris nors kurios žinių bendruomenė nepasiteisina, ne, neveikia kaip tikėtasi, ar jūs nutrauksite jos veiklą. Tai žinoma, mes nesame pasirengę finansuoti kažką, kas nežada sėkmės. Toliau žinių bendruomenių idėja. Kažkas kalbėjo apie tai, kad mums reikalinga institucija. Manau, jog derinys tarp ETI, kuris yra tikrai savarankiškas, kuris rūpinasi žinių bendruomenio atrankos procesu, koordinuoja jų darbą, užsijima geriausios uh, pažangiausios praktikos pavyzdžių sklaida. O žinių bendruomenė savo ruoštų pačios apsprendžia savo vidaus struktūrą, organizaciją, darbo tvarkę ir darbo metodus. Tai yra geriausias įmanomas derinys, kurį galima pasiūlyti. Ir modelis, kuris per ribotą mūsų eksperimento laiką pasirodė pasiteisino. Pone Mergis, aš sprašau, jeigu jums pas, mano pasisakymas pasirodė pompastiškas. Aš nesakau, kad tai, tai yra geriausia priemonė. Aš norėjau pasakyti, kad tai yra tikrai gera priemonė. Ir jeigu mes ją, jai suteiksime reikalingą paramą, užtikrinsime, kad ji taptų dar sėkmingesnė. Žinoma, daugelis dar apie tai nežino. Aš sutinku su jumis. Tačiau tam, kad apie kažką pasklistų žinia, reikia skirti lėšų tų žinių informacijos sklaidai. Ir būtent tokia veikla yra numatyta mūsų reglamente. 4,4 procentai biudžeto bus skiriama būtent tokiai veiklai. Nes mes norime tų žinių bendruomenių ir norime, kad žinia apie Europos inf... technologijų institutą pasklistų visoje Europoje ir Europos regionuose. Pavyzdžiui, egzistuoja Iberijos žinių bendruomenė Barcelonoje ir aplink Barceloną. Ir ji jau plečia savo veiklą visoje Ispanijoje ir persikelia net į Portugaliją. Tai vyksta. Taip pat mokslinių bendradarbių programą, kurią siūlome. Pavyzdžiui, vienas mūsų ekspertas dirba nelabai ne, ne gerai žinomame kompetencijų centre. Tas asmuo gali padirbėti e, tokioje žinių bendruomenėje ir paskui išsivežti sukauptą patirtį ir žinias ir užtikrinti, kad institucijos, kuriame jis ar ji dirba lygis pakiltų. Aš sutinku su visais, kurie teigia, kad mes norime išplėtoti ETI sampratą ir sukurti europietiško, europinio masto struktūrą, nes tik tuo atveju Europos technologijų institutas taps organizacija gebančia konkuruoti pasauliniu mastu. Nes kai girdime, ką kinai daro, E, inovacijų vardan, skatindami verslumą, mane tai gazdina. Ir jeigu mes nuspręstume skatinti tokią veiklą, mes turime to imtis rimtai ir skirti tam lėšas, nes kitaip mes nieko nepasieksime. ETI ir žinių bendruomenės puikiai e, funkcionuoja pasitelkus Marie Curie veiksmų programą. Gerai yra tai, kad stipendijos, kur, kurias gauna programos, Marie Curie programos dalyviai, yra kofinansuojamos ETI partnerių pramonės sektoriaus, vietos valdžios, regionų valdžios. Ir taip sukūriama sinergija, kolektyvinis poveikis, ko ir siekiame iš ETI ir kitų struktūrų bendradarbiavimo. Man atrodo, būtent to visi turėtume ir siekti. Vienas iš jūsų uždavėte klausimą dėl to, kuo skiriasi e, laipsnis įgytas universitete studijuojant nuo ETI veiklos. Skirtumas yra nemenkas. Visų pirma, kaip ir kiti geri universitetai, jie suteikia galimybę įgyti gerą mok, išsilavinimą mokslinį, mokslinėje srityje. Bet tuo pat metu įgyjamas verslumo, verslumo pagrindai. Taip pat e, tose kompetencijų centruose dirba dėstytojai, kurie moko studentus, kaip e, ieškoti e, finansavimo, kaip pristatyti savo projektus, kaip įgyvendinti tą verslumą praktiškai. Būtent to mums ir reikia, kad e, užtikrintume augimą ir būtų sukurtos darbo vietos. Yra daugybė kitų klausimų, bet aš tikiuosi, kad turėsime ateityje galimybę visus šios klausimus aptarti. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė, kad atėjote mūsų posėdį ir praleidote su mumis e, paskutinę posėdžio dalį. Dėkuoju visiems.